Mes paprašysime kolegų iš biudžetos atsisėsti ir Žanai. Mes turime pridėti dar vieną balsą pirmininko, taip? Taigi balsuoti pradedame tes, e, e, bandomam, bandomasis balsavimas. Mm.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 Pereisime prie e, balsavimo dėl e, direktoriaus ir jo pavaduotojo ir prieš tai norėčiau informuoti komitetus, kad koordinatoriai e, remiantis vieningų balsavimų po neformalaus klausimo pirmininkų suigai parekomendavo paskirti poną Lazlo Andor kaip nepriklausomą priežiūros komiteto, EFSI priežiūros komiteto narį ir mes tol, tuo remdamiesi tęsime savo e, darbą ir noriu pasveikinti jį. Tai buvo vieningas balsavimas ir dabar e, pono Molter kaip e, direktoriaus, FC direktoriaus paskirimas iš naujo. Tai yra balsavimas, slaptas balsavimas ir balsuoti dabar pradedame. Na, tai nėra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 Yeah. Okay, we close the vote. Baigėme balsavimą. 44 už 2 prieš, 6 susilaikė. Taigi, kandidatūra patvirtinta. 45 taip. Už pridūrus papildomą balsą. Ačiū. Dabar periname prie mm, balsavimo dėl Irina Canovo į direktorius pavaduotojos pareigas. Vėlgi tai yra pratesimas įgaliojimų. Balsuojama vėl slaptai. We close the vote. Balsuoja, balsuoti baigiame. 44 už plus 1, 3 prieš 5 susilaikė. Sveikiname Nilijaną Dzanovą. Sveikiname abu ir pana Andar. Prieš baigiant posėdį turime patvirtinti protokolus Liepos antros dienos. Jeigu prieštaravimų nėra, tai protokolai tvirtinami. Ačiū, baigėme tikrai trumpą, bet efektyvų posėdį. Bye bye, Robert. Bye bye.